tarptautiniams krovinių keliais vežėjams. Posła Michaela Kramera e, jako sprawozdawcy. Michaelis Krameris yra mūsų klausimo autorius. Ačiū pirmininkė. Aš kaip transporto ir turizmo komisijos pirmininkas komisijai pateikiau klausimą dėl Rusijos apribojimų poveikį tarptautiniams krovinių keliais vežėjams. Mano e, savo klausimą aš galėčiau pagrysti štai, kaip truputėlį palūkėsiu, kol e, komisijos nariai pasikeis vietomis. Witam panią komisarz. Panie pośle, może pan kontynuować. Bardzo proszę. Tęskite savo pasisakymą. Tai aš gal nuo pradžių pradėsiu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama komisarė, kolegos ir kolegės. Aš kaip transporto uh, ir turizmo komiteto pirmininkas, teikiu Europos komisijai klausimą dėl Rusijos apribojimo poveikio tarptautiniams krovinių keliais vežėjams. 2014 m. rūpiučio 7 d. E, Rusija e, priėmė draudimą dėl tam tikrų žemės ūkio produktų įvežimo iš ES šalių. E, transporto e, sektoriuje, e, tai reiškia, kad nebegalima gabenti žemės ūkio produktų ir buvo prarasti didžiuliai pinigai. Rusija uždraudė įvežti žemės ūkio produktus iš ES šalių produktai yra gabenami tranzitu per trečiasias šalis, jie e, pabranksta dešimt kartų. E, Rusijoje, Rusijos rinka yra didžiulė ir e, Rusijos rinka yra patraukli, ypač kaiminėms šalims. Europos komisija jau e, sureagavo į e, Rusijos draudimus ir ji skiria daugiau kaip 150 milijonų eurų e, tam, kad padėtų ūkininkams. Bet koks buvo padarytas poveikis transporto sektoriui? Likščiol žala nebuvo paskaičiuota. E, žemės ūkio produktai, pramonės gaminiai į Rusiją daugiausia būdavo gabenami sausumos keliais. Ir e, transporto įmonėms, e, kurios turėjo didžiulės kurios anksčiau buvo daug investavusios į sunkvežimius, tos įmonės patyrė didžiulius nuostolius. 2014 m. rugsėjo pabaigoje Paryžiuje jau buvo bandoma kelti e, šį klausimą, bet Rusija pareiškia, kad ji ir toliau ribos importą. 2015 m. sausio mėnesį E, buvo konstatuota, kad labai smarkiai sumažėjo transporto srautai į Rusiją. Ar komisija supranta, ar turi kokiu nors žinių, kokia yra e, skaudi padėtis, kokia yra rimta situacija e, transporto sektoriuje? Gal komisija gali pateikti konkrečios informacijos apie tai, kokia buvo padaryta žala dėl Rusijos draudimų transporto sektoriuje. Na ir trečia, kokių priemonių ketina imtis naujoji Europos komisija tam, kad būtų užkirstas kelias tolimesnės žalos atsiradimui transportos rytėje dirbančioms įmonėms. Na ir ketvirta, E, ką ketina daryti Europos komisija spręsdama ekonominės problemas susijusios su Rusijos draudimais, ypač transporto sektorija? Ir klausimas, ar komisija ketina imtis kokiu nors e, priemonių priekybos rytyje ir galbūt ketina apskūsti e, Rusiją PPO? W imieniu komisji Zapraszam. Dėkuoju. Dabar komisijos vardu kalbės komisijos narė ponia Bult. Prašau. Pone pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, Rusijos draudimas e, įvežti į Rusijos teritoriją tam tikrą ES užaugintą žemės ūkio produkcija paveikė ne tik mūsų žemės ūkio sektorių, jis taip pat paveikė ir specializuotas transporto įmonės, ypač tose šalise, kuriuose labai daug žemės ūkio produktų yra eksportuojama į Rusiją. Dar prieš įsigaliojant tam draudimui, Rusija, prieš įsigaliojant draudimui, Rusija po JAV buvo didžiausia mūsų žemės ūkio produktų importuotoja. ir bendra eksporto vertė, kurią paveikė, paveikė draudimas, e, sudaro 5,1 milijardo. Ir tai yra daugiausia mėsos, žuvies, pieno produktų sektoriai. Ir taip pat mes nebegalime vežti produktų į Centrinės Azijos šalis ar Kaukazo šalis. Iš esmės, patekti tenai šiuo metu yra labai sunku ir todėl galima kalbėti ne apie, apie tai, kad faktiškai yra uždrausta uh, įvežti ir tenai mūsų produkciją. Daugiau nei 80 procentų visų mūsų žemės ūkio uh, uh, eksportuojamų produktų vežama yra keliais, tiek į, skaičiuosime pagal piniginę vertę, tiek pagal apimtis. Taigi, be ūkininkų uh, Nuo Rusijos draudimo nukentėjo ir vežėjai. Aš ir mano komanda puikiai apie tai žinome. Kokia didžiulė žala buvo padaryta, sunku yra įvertinti, nes daug kas priklauso nuo konkrečių aplink, aplinkybių. Bet akivaizdu, kad daugybė tų produktų, kurie turėjo būti parduoti Rusijoje, dabar turės būti parduoti kitose rinkose. Kai kuriuose e, sritėse tų produktų kaina vietos rinkoje, nacionalinėje rinkoje sumažėjo dėl to, kad susidarė jų perteklius. Kelių transporto vežėjai, ypač tie, kurie specializuojasi žemės ūkio produkcijos vežime į Rusiją ir kurie turi, pavyzdžiui, automobilių šaldytuvus, gali susidurti su rimtais sunkumais. Bet vėlgi, daug kas priklauso nuo to, kiek jiems pavyko kitaip panaudoti savo turimus automobilius. Kaip galima būtų padėti tiems vežėjams, kurie labiausiai nukentėjo nuo Rusijos draudimo? Čia noriu labai aiškiai pasakyti štai ką. Mes galime pasiūlyti ne tik finansinę Vargu ar mes galime pasiūlyti tokią finansinę pagalbą, kuri buvo pasiūlyta uh, ūkininkams, nes mes neturime uh, rezervinio fondo. Gali būti, kad vežėjams galės, galėjai, galės jie gauti pagalbą iš valstybės. Ir per trijus metus valstybės galėtų suteikti įmonėms iki šimto tūkstančių eurų per trijus metus. Ir apie tai nereikės pranešti komisijai. Jeigu bus teikiama didesnė pagalba, tuomet komisija turėtų komisija turės labai e, gerai įvertinti tokios pagalbos teikimo sąlygas ir aplinkybės. Pone pirmininkė, mūsų santykiai su Rusija e, transporto srityje yra reglamentuojami pagal dvišalius susitarimus su ES valstybėmis narėmis ir todėl Čia daug kas priklauso nuo valstybių narių. Jos gali vertinti, ką galima padaryti pagal dvišalius susitarimus. Mes neturime su Rusija e, susitarimo galiojančio kelių transporto srityje. Nevedam, net taip pat neplėtojamas ir dialogas šiuo klausimu. Čia galima būtų tik tai gal ieškoti kažkokių galimybių išorės politikos e, srityje. Ir komisija stebi, ar Rusija laikosi visų įsipareigojimų pagal e, PPO reikalavimus, e, įskaitant ir e, ar Rusija nepažydinėja šių reikalavimų įvesdama draudimą vežti prekes per jos teritoriją. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkuoju, dėkuoju komisijos nariai. Dabar išklausysime pasisakymus frakcijų vardų ir pirmoji kalbėtoja EPP frakcijos vardu yra ponia Lukačijevska. Jūs turite dvi minutės, ponia. Ačiū pirmininkė. Gerbėjau komisijos narę. Draudimas e, įvežti į Rusiją tam tikrą žemės ūkio produkciją pakenkė daugybė bendrovių įvairiausiuose sektoriuose, įskaitant ir, ta, ir tas bendrovės, kurios dirba transporto sektoriuje. Dėl to draudimo Dėl to draudimo nebegalima e, į Rusiją vežti daugybės maisto produktų. Ir to draudimo padaryta finansinė žala yra didžiulė, o kai kurios įmonės net buvo priverstos bankrutuoti. Aš norėčiau Jums priminti, kad čia mes turime kalbėti ne vien apie įmonės, bet ir apie savo, visą savo visuomenę, nes matome, kad daugybė žmonių praranda savo darbo vietas ir tiems žmonėms reikės mūsų pagalbos. Jiems reikės mokėti nedarbo išmokas. Dėl to galima tik taip gailėstauti, bet suprantame, kad įmonės nežino, kokia ateitis jų laukia ir negali garantuoti ateities nei savo darbuotojams, nei jų šeimoms. Ir ši problema yra aktuali ne vien vežėjams Lenkijoje, nors jie labai nukentėjo, bet aš manau, kad nukentėjome ne tik mes, todėl mums reikia solidarumo, reikia bendrų sprendimų, kurie apsaugotų mūsų interesus. Mes dar neturime mechanizmų, kurie padėtų mums reaguoti į Rusijos taikomą draudimą. O tokio mechanizmo mums labai reikėtų, nes jo neturėdami matysime, kaip ir toliau padėtis blogėja transporto sektoriuje ir gali būti, kad e, ta krizė persimės ir kitur, į kitus sektorius. 2014 metais Lenkija pateikė pasiūlymą suteikti ypatingą pagalbą transporto įmonėms. Pavyzdžiui, galima būtų padidinti valstybės pagalbos virštinės ribas. Taip pat galima būtų padėti ir toms įmonėms, kurios norėtų nutraukti savo veiklą dėl aplinkosaugos reikalavimų. Komisarė, kokiu konkrečių žingsnių ketinate jūs imtis tam, kad padėtumėt verslininkams, įmonėms ir jų darbuotojams, nes e, akivaizdu, kad daugybė jų šiuo metu e, supranta, kad jie praras darbą. Dėkoju. Toliau socialistų frakcijos vardu. Pane Tapardel, gerbimoji komisijos narė globaliame ūkėje prekės keliauja laisvai ir labai dažnai tų prekių vežimo keliai yra labai sudėtingi. Ir Rusijos taikomas draudimas parodo, kad tas sprendimas buvo politinio pobūdžio. Ir aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad šis Rusijos taikomas draudimas e, gali padaryti didžiulę žalą mūsų vežėjams. Jei nevertinsime šios žalos, negalėsime, nežinosime ir kaip galima būtų ją mažinti. Reikia galvoti ne vieną apie prarastus kontraktus, bet ir apie poten, prarastus potencialius susitarimus. Ir tas draudimas kenkia visam mūsų ūkiui. Negalime kalbėti apie žalą daromą tik kažkokiam vienam sektoriui. Nes akivaizdu, kad bendroje rinkoje mes visi pajusime to draudimo žalą. Ir reikia pareikalauti, kad komisija surinktų išsame informaciją apie šio draudimo daromo žalą ir pagalvotų, kaip galima būtų į tai reaguoti. Labai ačiū. Toliau ECR atstovas panas Pareba. Transporto komiteto vicepirmininkas taip pat. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisariai. Aš sustiknęs, kad tai labai svarbus klausimas ir turbūt visi jūs sutiksite, kad Rusijos draudimas importuoti tam tikrus žemės ūkio produktus labai stipriai paveikė ES transporto sektorių ir buvo iškreipyta visa rinka Tai ne tik tai poveikis kažkokiai vienai valstybei, tai ne, vieno, ne, ne vietos svarbos problema, tai yra bendra europinė problema. Šalis tokios kaip Lietuva, Latvija, Slovakija, Čekija, Graikija ir mano šalis Lenkija praranda didžiulės lėšas. Nuo 2014 metų rūpjūčio, tai yra nuo tada, kada buvo įvestas šitas apribojimas, Lenkijos transporto sektoriaus nuostoliai buvo maždaug 22 milijonai eurų. Lapkričio mėnesį jie pasiekė 48 milijonus eurų. Rusijos federacija sudarė neįmanomas sąlygas pervežti prekes e, per Rusijos teritoriją, tai yra tranzitu. Ir e, iš tikrųjų mes stebime tam tikrą simetriją, šiuo atveju nėra simetriško santykio. Europos transporto bendrovės yra tikrinamos kratomos, susiduria su apribojimais, tačiau Rusijos bendrovės su to pačiu nesuduria. Taigi nėra atsakomųjų priemonių. Gal reikėtų pagalvoti apie simetrišką poveikį. Dar turbūt svarbiau, tai kad Europos vežėjai atsidūrė na, savotiškame klygatvėje. Vokietijoje įsigaliojo naujos taisyklės dėl minimalus atlyginimo, tai jau kerta per transporto kompanijas, iš kitos pusės rytuose yra Rusijos apribojimai. Ir, komisarė, aš e, džiaugiuosi, kad jūs e, aiškiai pasakėte, jog žinote šias problemas, tačiau pagalvokite apie galimą kompensaciją ar kažkokį tai paties palengvinimą. Pagalvokite apie galbūt paskolų arba leasingo kompanijų restruktūrizavimą ar kažką panašaus. Ačiū. Toliau. Plantarė Mesner. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiama komisarė, jūs iš esmės jau kaip ir atsakėte į klausimą, sakėte, kad šiuo metu jums sunku kažką tai padaryti, kažkokiu tai veiksmu imtis. Na, aš tikrai nesakau, kad mes nemaname, kad sankcijos Rusijai uh, yra neteisingos. Ne, mes ypač po e, e, politiko Nemcovo nužudimo vėl vyks diskusijos apie tai, kokius sankcijų mes dar galėtumėm imtis. Mes jau anksčiau kalbėjome apie tai, koks poveikis buvo padaryta žemės ūkio sektoriui, kokios kompensacijos buvo išmokėtos, bet transporto srityje niekas neatsitiko. Uh, praktiškai apie e, ketvirtadalis visų, eksp... mes kalbame, pavyzdžiui, praktiškai apie ketvirtadalį visų anksčiau eksportuotų, ypač šaldikliuose, žemės ūkio produktų. Mums reikėtų rasti naujas rinkas, bet jos nebus atrastos per dieną, reikia tam laiko. Uh, Ir e, dar vienas klausimas, ar atradus naujas e, e, rinkas, ar iš tikrųjų iš to daugiausia naudos turės labiausiai dabar nukentėjusios šalis. Pavyzdžiui, Lietuva prarado 40 procentų savo eksporto. Tai kaip galima būtų padėti? Ar jūs sakote, kad valstybės narės iš ES nieko negalėtų tikėtis? Uh, Taip, iš tikrųjų e, galima būtų galvoti apie tai, kad vis dėlto yra e, transporto vidaus rinka, kaip būtų galima solidariai reaguoti. Jūs sakėte, kad kol kas dar neturite duomenų, bet kai turėsime e, duomenys, juos apibendrinsime, vis dėlto gal galime galvoti apie bendras priemonės. Uh, Aš nemanau, kad galime viską palikti spręsti konkrečioms valstybėms narėms. Būtų tikrai labai nesažininga palikti Lietuvą vieną spręsti tokią problemą kaip eksporto apimčių sumažėjimas 40 procentų. Aš manau, kad vis dėlto komisija gal reikėtų sugebėti rasti kažkokį sprendimą ir transporto sektoriui. Ačiū. Konfederacyjnej grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Nordyckiej Zielonej Lewicy. Pan... Toliau guė. Kostas Krisagonos. Ačiū, pirmininkė. E, transporto ir turizmo komiteto e, pateiktas klausimas e, yra tikrai aktualus. Mes kalbame apie tai, kokį poveikį turėjo rūpiučio 7 dieną paskelbtas draudimas ES paskelbė tas e, e, e, sankcijas reaguodama į įvykius Ukrainoje, ypač Liepos 31 dienos įvykius. Na, o dabar kolegos iš transporto komiteto kalba ir apie PPO taisyklių pažeidimą. 2014 metais buvo primtos e, taisyklės e, dėl sankcijų Rusijai. E, kaip jau sakiau, jos buvo paskelbtos dėl krizės Ukrainoje, sankcijos teisėtos, bet uh, Sankcijos nepasiteisino, mes matome, kad sankcijos nepaveikė Rusijos vykdomos politikos. Dėl tų sankcijų tik nukentėjo ES gamintojai ir eksportuotojai. Arba reikėtų uh, veiksmingų priemonių, arba E, vis dėlto reikėtų numatyti kažkokias kompensacijas, kol galioja 2014 m. 883 reglamentas. Pasau Petr Lundgren, po 3 minutį. Ačiū, turiu panas Lundgren. Dėkoju, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų, tai rimta problema, kuri veikia, įtakoja normalius žmonės negalinčius pervežti savo pagamintų žemės ūkio produktų. Tačiau kuo visą tai grindžiama, iš kur visą tai kilo? Tai yra sankcijų, e, kurias nustatė ES pasiekmė, nes be abejo Rusija atgal sureagavo įvesdama savo embargą. Taigi, kai mes girdime, kad e, transporto kompanijos e, patiria nuostolių. Aš sunkiai įsivaizduoju, kaip galima būtų pakeisti patį, ką patvirtino ir komisarė. Dar vienas dalykas, apie kurį reikėtų pakalbėti, tai yra vėlgi būtent kelių vežėjai. Be abejo, jie stipriai nukentėjo, jeigu, pavyzdžiui, investavo daug į e, puspriekabę šaldiklius, ir dabar staiga dingo ta rinka, kuriai buvo skirtos šios transporto priemonės. Mano, mano šalyje taip ir nuvyko. E, švedų transportuotojai investavo didelės lėšas į specializuotas transporto priemonės. Ir dabar jie sudarė su nesažininką konkurenciją iš kitų valstybių narių. Ir jeigu jau čia nesudorojame situaciją, tai ką jūs norite, kad padarytumėm su Rusija? Kągi ačiū. Pone Arnotiu, Marija Kristin, prašau pusantros minutės. Pone pirmininkė, gerbėjai kolegos. Pono Kramerio pateiktas klausimas nieko nestebino. Du Rusijos sakomas embargas ES produktams buvo pritaikytas rūpjūčio 7 dieną 2014 metais. O mūsų do, do, sankcijos Rusijai buvo pritaikytos uh, uh, kovo 17 dieną 2014 metais. Ir Rusija šešis kartus kreipėsi į ES atsisakyti šių sankcijų. Nacionalinis frontas nekarta minėjo, kad šios sankcijos taikomos Rusijos kenkia mūsų ūkiui. Ir akivaizdu, kad Nacionalinis frontas visiškai teisingai priešinosi mūsų taikomoms frakcijoms. Rusijos pritaikytos sakomosios priemonės yra pateisintos į mūsų pritaikytas sankcijas. Ir vežėjai pirmieji nukentėjo nuo Briuselio pritaikytų sankcijų, absurdiškų sankcijų. Nereikėtų gal dabar čia. Da, guostis, kad tos e, sankcijos padarė daugybę e, didelę žalą, kaip tą darė ponas Kremeris. Aš tiesiog paraginčiau komisijos narę panaikinti šias sankcijas ir tuomet Rusija gal panaikins savasias. Dėkuoju. Uh, accept, uh... Ar jūs sutiksite atsakyti į pono Kramerį pakeltą mėlynąją kortelę? Apgrūta Kramer, biteza. Ponas Kramer, prašom. Prašome kalbėti mikrofoną. Ačiū. Aš tik norėjau pasakyti štai ką. Aš kalbėjau viso komiteto vardu, tai buvo viso turizmo ir transporto komiteto bendras pareiškimas, o ne mano asmeninis pareiškimas. Jeigu jūs jau pradeda kalbėti apie istoriją, tai paminėkite ir tai, kad Rusija pažeidė sutartis, aneksavo Krymą ir dėl to buvo paskelbtos sankcijos. Jeigu jūs jau kalbate apie istoriją, tai kalbėkite apie viską nuo pat pradžių. Siuple, Prašau, pirmoji parlamento narė. Ar girdite? Gerai, ponė Kramerė, aš puikiai suprantu, ko, edamas kurias pareig, pareigas jūs patikite tą klausimą. Ir man gerai yra žinoma e, istorija, kurią jūs minėjote. Ir e, e, aš manau, kad kai Mes kišamės į e, kitų ES e, e, valstybių narių suverenumą. Mes labai dažnai matome, kad dalymėsi visiškai keistai. Ir, ta... ir pažydėme Rusijos suverenumą ir jį atsi, a, a, a, pritaikė savo sankcijas. Dėkoju. Kolegė iš Nacionalinio fronto patikė savo nuomonę, aš norėčiau pasidalinti savąją. Šiuo metu ES ir visas pasaulis dalyvauja Rusijos ir Ukrainos konflikte. Mes Europoje nusprendėme reaguoti šį konfliktą sankcijomis. Ir mes jau girdėjome, kad tos sankcijos uh, kirto daugybei įmonių įvairiuose sektoriuose. Bet kaip ir sakė ponas Krameris, mes turime užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių susitarimų. Ir e, laikytis tokios pozicijos nėra lengva. Komisijos e, narė visiškai teisingai pasakė, kad žemės ūkio srityje mes turime e, pagalbą skirtą fondą ir ūkininkai jau pasinaudojo, bet mes dabar kalbame ne apie žemės ūkį, bet apie transportą apie transporto sektorių. Ir vežėjai Lenkijoje, pavyzdžiui, patyrė didžiulę žalą. Ir komisija, e, komisijos narė kol kas tik tai paminėjo visiems mums gerai žinomus faktus. Ji nepasiūlė jokių sprendimų ir todėl aš norėčiau užduoti jums tris klausimus. Ar jūs, e, ar ir ponia Mogerinė bandė su ko nors susisiekti tam, kad galima būtų spręsti šią problemą. Aš manau, kad ponia Mogerinė galėtų kai ką pasiūlyti Lenkijos transporto sektoriui. Mes turime prisitaikymo prie globalizacijos fondą ir tenai pinigų yra nemažai. Ir tos lėšos naudojamos yra tam, kad būtų restruktūrizuojama mūsų pramonė. Taigi gal galima būtų dalį tų lėšų pritaikyti ir transporto sektoriui. Ponas Krameris visiškai teisingai klausė, Ar ES kaip nors reagavo PPO, ar jį pateikė oficialų skundą prieš Rusijos veiksmus? Poseu Miltiadis Kirkos, mėlynių grupės socialistų demokratų. Ačiū toliau, ponas Kirkos. Ačiū pirmininkė. Kaip žinia, ES paskelbė embargą Rusijai dėl e, Krymo aneksijos ir tai sukėlė daug problemų žemės ūkio sektorėje tiek Graikijoje, tiek ir kitose ES valstybėse narėse. ES piliečiai mažiau žino, kad daug E, problemų dėl to kilo ir transporto e, sektorė. Pavyzdžiui, vien tik tais Graikijoje per metus, skaičiuojam, per metus prarandama apie 6 milijonus eurų transporto srityje. Tai yra dar vienas smūgis Graikijai. Reglamente e, nėra numatyta jokia kompensacija padarytai žalai atlyginti Dėl primto politinio sprendimo buvo padaryta žala ir reikalinga kompensacija žalai atlyginti, nes kitaip piliečiai mūsų vykdomą politiką vertins tikrai neigiamai. Ačiū toliau Robert Zylė iš EKR, prašom. Komisaras Konze, vispirms jūs gribētu teikt, ką... Ačiū pirmininkė, gerbiamas, gerbiama komisarė. Mes nenorime uh, skūstis. Tam, kad um, mes tikrai nenorime skustis, manome, kad sankcijos ir e, toliau turėtų būti taikomos, bet e, dabar dėl e, taikomų draudimų kenčia mūsų vežėjai. E, kolega Vanderkamp minėjo ir globalizacijos fondą. Iš to fondo lėšos yra naudojamos kovojant su neigiamais globalizacijos padariniais. Aš manau, kad mes turėtume padėti mūsų vežėjams, ypač vežėjams iš ES rytinių valstybių narių. E, jie e, ypač kenčia taip pat ir nuo, dėl socialinio dempingo buvo įvesti įvairūs apribojimai dėl minimalaus atlyginimo, taip pat ir Vokietijoje. Uh, Ačiū pirmininkė. Komisarė, malonu, kad jūs esate čia. Be abejo, šitos problemos yra labai rimtos. Lietuvoje tos problemos itin aštrios, nes mes turime 5 procentus viso dirbančių gyventojų, dirbančių būtent šiame sektoriuje. Taigi iš tikrųjų ta problema labai rimta ir mums tikrai reikia jūsų įnašo, jūsų idėjų, kaip padėti mūsų darbuotėms gyventi, kadangi mes iš esmės esame na, Rusijos smūgio prieš akiją. Mes kreipiamės jūs pagalbos, mes prašome parodyti kūrybiškumą ir rasti būdų mums padėti. Ir galų gale, pažiūrėkite, kągi daro Europos parlamentas. E, Vokietija nustatė reikalavimus dėl minimalus atlyginimo, kurio mes tiesiog negalime laikytis. Mes dar nesame tokia turtinga šalis kaip um, Vokietija. Taip pat Prancūzijos ir Belgijos reikalavimai, pažiūrėjau, kad vairuotojai apsistotų ir nakvotų viešbučiuose, kurių net nėra. Taigi mes iš tikrųjų mūsų, mūsų vežėjai kenčia ir šiuo atveju mes ragintumėm susivienyti ir visiems pasipriešinti bendrom jėgom Rusijos spaudimui. Ačiū mielam kolegai Gugai. Toliau ponė Jill Seymour. Aš norėčiau pakalbėti apie poveikį priekybai su Rusijos federacija. E, blogai suplanuotos e, sankcijos, kurias pritaikė Europos Sąjunga, iš tikrųjų padarė didžiulį nuostolių. Ir dabar mūsų mokesčio mokėtojų turi palaikyti e, šitas nukentėjusios viešai kompanijas. E, Taip pat maisto gamintojai nukentėjo, kadangi nebeturi rinkos, kur galėtų parduoti savo produkciją. Iš tikrųjų, didžiulė dalis e, eksporto į Rusiją vyko būtent per sausumos transportą. Ir e, dabar tai, kas liko, kas dar gali važiuoti į Rusiją, iš tikrųjų labai prisideda prie um, kainų padidėjimo. ES turėtų prisimti visą atsakomybę už šitą nestabilumą. Tai buvo E, rytų ekspansijos e, politikos pasiekmė ir dėl to turėtum atsakyti už šias sunkias pasiekmes. Dėkuoju. Uh, Ar primtumėte mėlynos kortelės procedūrą? Ponas Jakovšič. Noriu užduoti jums klausimą, prašom. Ačiū pirmininkė. Na, gerbiama parlamentarė, jūs tikrai su didžiulė neapykanta atsiliepėte e, apie naujasias ES valstybės narės. Jūs tikrai labai neigiamai pakomentavote padėtį e, ES rytinėse valstybėse narėse. Aš noriu pasitirauti, o ar jums negėda šitaip kalbėti? Juk jie daug paukojo tam, kad galėtų tapti ES dalimi. Ok. Uh, e, pan... Kągi. Pan Saly. APP. E Prašom, jums skiriamos dvi mintės. Ačiū. Pirmininkė, gerbiama komisarė, aš noriu visų pirma padėkoti už tai, kad jūs tokį vėlyvą vakarą dar esate čia su mumis ir aptarinėjate e, mums labai svarbų klausimą. Aš esu iš Italijos, kuri mažiau nukentėjo nuo e, šių sankcijų. Aišku, mes neigiamą žalą irgi patyrėme, bet mūsų e, patirti nuostoliai yra tikrai mažesni negu kad ES rytinėse valstybėse narėse. Aš visiškai e, remiu e, e, tą klausimą, kurį pateikė transporto komiteto pirmininkas Kramer. Pritariu ir kitiems kolegoms, kurie sakė, kad ES vis dėlto turi pateikti atsaką ir e, transporto sektoriuje. Juk turėtų būti numatytos kažkokios e, pagalbinės priemonės tam, kad būtų galima padėti vežėjams. Mes e, per plenarinę sesiją turėtumėm kalbėti ir apie. Mes jau kalbėjome apie tai, kaip galėtumėm padėti žemės ūkio sektoriui. Tokios diskusijos jau vyko praeitie, bet nepamirškime ir transporto sektoriaus. Tikrai atsako reikia. Kartais e, net ir mažas atsakas reiškia viltį. Matome, kaip kalbėjo kai kurie kiti kolegos. Dabar e, e, kai kas sakė, kad reikia ieškoti kaltųjų, e, kas kaltas, ar, ar sankcijos, ar Rusijos atsakas. Aš manau, kad mes dabar turime labai konkrečią problemą ir tikrai negalime likti nuo šalyje. Yra būtina tą problemą spręsti transporto sektorija. Izabela Demonte. Ačiū toliau, Izabela Demonte. Vieną minutę prašom. Uh, Ačiū pirmininkė. Rusijos e, federacija paskelbė draudimą ES žemės ūkio e, produktams ir buvo padarytas e, didžiulis nuostolis ne vien tik tai žemės ūkio sektorė, bet ir transporto sektorėje buvo atšaukta daug kontraktų transporto srityje žemės ūkio sektorija ES jau numatė pagalbinės priemonės, tačiau to nebuvo padaryta transporto sektorija. Ir iš tikrųjų kilo didžiulė krizė, reikalingos konkrečios priemonės tam, kad galėtumėm padėti transporto sektoriui. Jis yra glaudžiai susijęs su ES ekonomika, taip pat ir konkurencingumu. Dėkoju. Grazie, onorevole. E Ačiū. Toliau e, ponas Zlotovski iš EKR. Vieną minutę prašom. Ačiū. Ačiū pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš pritariu visiems, kas šiandien sakė, kad Rusijos pritaikytos sankcijos, kurios kirto mūsų vežėjams, yra mūsų sankcijų padarinys. Bet kodėl buvo pritaikytos mūsų sankcijos? Ogi todėl, kad buvo padarytas nusikaltimas, todėl, kad buvo padarytas nusikaltimas prieš mūsų kaimininę šalį, tai Ukrainą. Kolegė iš Nacionalinio fronto sakė, kad taip, iš tikrųjų, patenkinkime sankcijas ir viskas bus gerai. Na kągi, gerbimoji kolegė, aš galiu Jums pasakyti, kad prieš 200 metų jūsų šalies kalboje atsirado žodis bistro. Ir žinote e, jo atsiradimo istoriją. O aš nenoriu, kad mūsų e, kalboje atsiradinėtų vis nauji e, rusiški žodžiai. Sankcijos nekainuoja mums daug. Rusijos ataka išpolės prieš Ukrainą kainavo labai daug. Taigi padarykime viską, kad mūsų kalbose neatsirastų iš rusų kalbos kilusių žodžių. Dėkuoju. Toliau ponas Zemke. Socialdemokratų frakcija. Ačiū pirmininkė. Aš kalbėsiu labai aiškiai. Rusijos embargas verčia mus imtis veiksmų nedelsant. Trijose sritise. Trijų veiksmų. Pirmiausia, mes turime nusekliai elgtis. Antra, mums reikia solidarumo. Visoje Europos Sąjungoje mes turime pasipriešinti Rusijai. Rusija nori sužlugdyti mūsų solidarumą. Antra, aš esu įsitikinęs, kad Europos komisija turėtų elgtis griežčiau griežčiau turėtų reaguoti, kai Rusija blokuoja mūsų transporto tranzitą. Ir trečia, trečias darbų baras. Gal reikėtų pagalvoti apie finansinę pagalbą vežėjams, nes jie jiems yra reikalinga. Kodėl taip yra? Dėl to, kad kada nors sankcijos baigsis, bet vargu ar e, iki to laiko išgyvens mūsų vežėjai. Dėkuoju toliau EKR frakcijos atstovas ponas Kužmiuk. Ačiū pirmininkė. Jau daug kas šiandien minėjo, kad Rusijoje pritaikė draudimą dėl politinių priežasčių ir kad taip įreagavo į ES priimtus politinius sprendimus. Bet jei taip iš tikrųjų yra, tuomet ES dabar turėtų parodyti solidarumą ir turėtų padėti tiems sektoriams, kuriems reikia pagalbos, turėtų, jų, jiems, uh, turėtų jos geriau apsaugoti. Galima būtų galbūt pritaikyti prisitaikymą prie globalizacijos padarinių fondo lėšas. Mes išgyvename krizę ir aš manau, kad um, iš šio fondo galima būtų bent jau iš dalies kompensuoti mūsų vežėjų patirtą žalą. Lenkijoje buvo pakengta trečdaliui visų vežėjų. Dėl to iškilo pavojus tūkstančiams darbo vietoje. Ir komisarė, aš noriu atkreipti sudėmesį tai tikrai dramatišką padėtį vežėjų tarpe. Dėkoju, ar jūs atsakysite į klausimą pagal mėlyną kortelę. Kortelę pakėlė pana Žehovski. Taip, prašau. Ačiū. Labai dėkoju. Labai dėkoju jums. Keli kolegos jau kalbėjo apie tai, kad mes turėtume išmokėti kažkokias kompensacijas. Bet ar galima būtų konkrečiai pasakyti, kokios tai turėtų būti kompensacijos ir kam jos turėtų būti mokamos? Ar jums yra žinoma, kad Čekijos ūkininkai susilaukė didžiausio pelno nuo 89 metų po to, kai Rusijas pritaikė e, sankcijas. Na, Lenkijoje mes bandome įvertinti padarytą žalą. 2014 metų pabaigoje skaičiuo, buvo paskaičiuota, kad žala sudarė 15 milijonų eurų. Tai yra didžiulė suma, didžiulė ekonominė žala ir ž, a, buvo pakengta daugybė įmonių. Gal Čekijos įmonės ir nenukentėjo, Bet Baltijos šalis ir Lenkija tikrai patyrė didžiulę žalą ir aš manau, kad tai nėra vien mūsų problema ir todėl reikalaujame solidarumo. Nes Aila Sender. Ponia Aila Sender. Gracias, señor Charnecki. Sí, eh, bueno, yo en este debate me reservo. Ačiū pirmininkė. Na, šioje diskusijoje aš nekalbėsiu apie tai, Kaip e, sankcijos gali pakeisti mūsų gyvenimą? Mes Ispanijoje žinome iš Franko režimo patirties, kaip situacija gali keistis. Rūpiučio mėnesį Rusija uždraudė į savo teritoriją vežti žemės ūkio produkciją. Ir dabar į Rusiją nebegalime vežti da, savo vaisių ir žinome, kad e, keli kroviniai jau buvo pasiekę Rusijos sieną ir po to sužinojau tik tai apie draudimą ir reikėjo skubiai spręsti, ką daryti su greitai gendančiomis prekėmis. Ir keliamos yra papildomos problemos. Jūs, komisarė, sakėte, kad mūsų vežėjai tiesiog turės ieškoti kitų naujų rinkų. Taip, galbūt kai kam pavyks. Bet kai kurios valstybės narės, pavyzdžiui, Vokietija, kuri yra pačioje ES širdėje, taiko tam tikras priemonės tik tai tam, kad papildytų savo išdą. Ir jūs į tai visiškai nereaguojate. Pirinski. Dėkuoju, ponas Pirinski. Socialdemokratų vieną minutą. Socialdemokratų frakcija, prašau. Dėkuoju, pirmininkė, gerbimoji komisijos narė. Aš norėčiau, kad jūs atsakytumėt į trečiąjį klausimą, kurį patikė mūsų pirmingas ponas Krameris. Konkrečiai tas klausimas skamba taip. Kokios naujas priemonės numato taikyti naujoji komisija tam, kad būtų užkirstas kelias tolesniam vežėjų situacijos blogėjimui? Aš noriu, kad jūs atsakytumėt į šį klausimą. Jūs minėjote, kad komisija turėtų dirbti kaip viena komanda, kad bus vengiama tiesiog kiekviena. Tokios situacijos, kai kiekvienas komisijos narys rūpinasi tik tai jam patikėtų portfeliu. Ir jūs jau šiandien girdėjote, kad mūsų transporto sektorius patyrė didžiulę žalą. Be to buvo netiesiogiai pakengta transporto rinkai Europoje. Ir negalima mums dabar pasakyti, kad eik, grįžkite į savo valstybės narės ir prašykite pagalbos iš, iš savo vyriausybių. Dziękuję bardzo, panie pośle. Mm. Labai ačiū, kolega. Dabar jau pereikime prie vėlgi spontaniškų pasakymų procedūros. Panas Keliai. Arba vieną minutę. Ačiū pirminkė kai mes, kai kalbame apie kažkokius apribojimus, be abejo, kas nors nuo to nukenčia. Čia šią naktį mes girdime liūdną tragišką istoriją, kaip nu, tokie pribojimai veikia tarptautinius sausmos vežėjus. Ir jau anksčiau turbūt buvo minėta, kad mes turėtumėm bent jau surinkti kažkokią tai komitetą, kuris pasirūpintų, kaip padėti žmonėms nukentėjusiems nuo tokio pribojimo. Padėti jiems suvokti, kas vyksta ir um, nereikia tikėtis, kad ta pagalba ateis tik tai iš jų pačių valstybių. Aš manau, kad tai turėtų būti padaryti ES mastu. Aš suprantu, komisarė, kad tai gana sudėtingas reikalavimas, bet mes turime pasipriešinti tokiems apribojimams, kol Rusija juos panaikins.

dziękuję bardzo. E, pan poseł notis marijas grupa ekr. dėkoju ponas mairos iš ekr frakcijos. ačiū pirmininkė. Rūpėjusios ir ES konfliktas, kuris primena šaltą į karą, tikrai pakenkė rytų Europai. Ir aš patikiu klausimą, E, ir jame paklausiau, ar galima būtų da, e, išmokėti kompensaciją ne tik ūkininkams, bet ir da, e, Graikijos vežėjams, nes da, jų, jiems padaryta žala siekia 10 milijonų eurų, nes daugybė mūsų žemės ūkio produkcijos yra vežama į Rusiją per buvusias Jugoslavijas šalies, šalis ir 2012 metais graikų vežėjams buvo išmokėta pagalba. Tačiau 2014 metais mes gavome laišką, kad, kuriame buvo parašyta, kad, kad e, vežėjai negalės gauti jokių kompensacijų e, dėl Rusijos pritaikyto draudimo Ir dabar da, graikijos ūkininkai ir vežėjai yra, yra palikti likimo valiai ir jie patys turi ieškoti sprendimų. Tikrai galima dėl to tik apgailestauti. Poštovana gospođo povjerenice Bulc, imam konkretan priedlog. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisarė Bulc. Aš norėčiau pateikti labai konkretų pasiūlymą. Man atrodo, kad svarbu uh, jog Europos komisija supažindintų Europos parlamentą su visomis e, sankcijų Rusijai pasiekmėmis. Mes e, turėtumėm gauti informaciją apie e, visus e, šios problemos aspektus. Aš kalbu ne vien tik tais apie žemės ūkį ir transportą, nukentėjo ir kiti įvairūs, kiti sektoriai įvairiose valstybėse narėse. Aš nemanau, kad mes turėtumėm kalbėti apie atskirus sektorius, mes turėtumėm rasti globalų sprendimą dėl to, ką reikėtų daryti toliau. Sankcijos gali būti taikomos ilgą laiką. Aš manau, kad ne jūs viena su Europos parlamentu turėtumėt kalbėti apie tas sankcijas. Dar kartą noriu pasakyti, kad reikia kalbėti ne apie vieną konkretų sektorių, bet apie visus sektorius ir apie globalų sprendimą. Dėkuoju, ponas Fereira. Ačiū, pirmininkė. Daugybė įmonių nukentėjo Europoje dėl to, kad Rusija pritaikė draudimą, reaguodama į mūsų pritaikytas ribojamasias priemonės. Ir tie žmonės mato, kad kartais pasiduodama yra provokacijoms kyla grėsmė e, mūsų geopolitiniams interesams. Ir apie tai nepakankamai yra kalbama. Padėtis Ukrainoje buvo destabilizuota, tenai uh, nacijų ideologiją palaikantis asmenės pateko į vyriausybę ir tai įvyko uh, dėl kažkokių uh, abstrakčių geopolitinių tikslų ir dabar mūsų žvėjai kenčia dėl visos šios situacijos. Europos komisija negali tiesiog sėdėti rankas sudėjusi, nes ji yra tiesiogiai atsakinga už mūsų žmonėms padarytą žalą. Taigi ji negali tiesiog kratytis atsakomybės ir sakyti, kad kompensacijas turėtų mokėti valstybės narės. Ar jūs atsakytumėt į klausimą pagal mėlyną kortelę, kurią iškėlė ponas Krameris? Prašau. Dėl istorijos. E, Rusija e, e, pažeidė Budapešto susitarimą, kurį buvo prieš daugelį metų pasirašę antrąjį pasaulinį karą laimėjusios šalis. Rusija yra faktiškai aneksavo Krymą. Kaip Jums atrodo, ar tai teisinga ar ne? Jeigu Rusija nebūtų pažeidusi Budapešto sutarties ir nebūtų uh, aneksavusi Krymo, tai mes nebūtumėm Rusijai pritaikę jokių sankcijų. Ar jūs merkėte tą faktą, kad Rusija okupavo Krymą ar ne? Gerbiamasis ponė Krameri, aš norėčiau atsakyti jūsų, į jūsų klausimą klausimu. Jūs matote tik tai dalį visos šios istorijos ir todėl aš norėčiau paklausyti jūsų už tai, ko gal jūs prisimenate, ponė Kramerį, JAV valstybės, sekre, valstybės sekretorės padarytus pareiškimus. Aš kalbu apie Nuland pareiškimus. Ir ar jums yra žinoma apie neonacijų veiksmus Ukrainoje?

Nekartosiu visų argumentų apie tai, kaip Rusijos embargas paveikė Europos e, bendrovės, kiek sunkiai paveikė. Iš tikrųjų dabar tie nuostoliai skaičiuojami šimtais milijonų eurų ir poveikis jaučiamas ne tik tai transporto sektorėje, bet taip pat ir kitose ūkio šakose. Europos Sąjunga turėtų pademonstruoti solidarumą ir Europos komisija turėtų skirti paramą transporto bendrovėms Europos Sąjungoje. Taigi aš galvoju, negi tikrai nieko negalima padaryti. Gal turėtumėm pritaikyti kažkokią tai deminimis e, paramos principą vežėjams. Tai būtų pakankamai naudinga pagalba, nesunkiai gyvendinama. Aš manau, kad turėtumėm tai panalizuoti. Pirmiausia, turėtų padaryti komisija. Pan Sučiochovski, atsar. Ačiū pirmininkė. Be abejonių, ES dabar turėtų kompensuoti visus kaštus tiems, kurie nukentėjo nuo, pabrėžiu, būtinų sankcijų. Mane šokiravo tai, ką pasakė ponas Ferreira. Jūs kalbate apie neofašistus Ukrainoje ir kad mūsų veiksmai yra jų veiksmų rezultatas. Aš bijau, kad jūs nelabai suprantate, kas ten vyksta. Aš manau, kad Portugalija iš tikrųjų yra labai toli nuo įvykių Ukrainoje. Bet, leiskite aiškiai pasakyti, čia visų pirma mes turime reikalų su didžiulė grėsme Europos saugumui. Jūs iš esmės transliuojate Kremliaus propaganda ir na, man tiesiog apmaudu, kad <laughs> jūs išsakėte tokius žodžius. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau steigti žodį dar kartą komisariai Bulc. Gal galėtumėte sureaguoti į visus įsakytus komentarus ir reikalavimus, kur susakė parlamentarai. Jie nori konkrečių atsakymų, konkrečių žingsnių, konkrečios reakcijos. Jie nenori, kad tik valstybės narės turėtų reaguoti. Na taip, jie nieko prieš ir tai, bet to nepakanka. Reikėtų taip pat kalbėti apie istoriją. Prisiminkime Jugoslavijos sankcijas, pavyzdžiui, ir kaip buvo palaikytas transporto sektorius tuo metu. Gerbamas pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Labai ačiū už visus komentarus ir ypatingai už pasiūlymus. Aš pasižymėjau jūsų sakytus nuogastavimus, surūpinimą ir be abejo visą tai bus atsižvelgta. Komisija tai atsižvelg savo darbe. Aš taip pat pažadu išanalizuoti jūsų konkrečius pasiūlymus, keletas iš jų nuskambėjo ir vis tai bus padaryta tikrai operatyviai. Aš puikiai suprantu, kad šitie iššūkiai turi būti sprendžiami horizontaliu būdu. Situacija yra jautri ir rimta. Ir leiskite man dar kartą pabrėžti savo pagrindinę poziciją. Komisija visokiojopai pritarė tam susirūpinimui, kuris buvo išsakytas dėl to, kad dėl Rusijos importo apribojimų viešiai praranda lėšas ir be abejo komisija atidžiai stebi padėtį. Mes tikimės, kad netrukus savo laiku pasirodys analizė. Šiuo metu kol kas neturiu e, įrodymų, kad rinka būtų labai žiauriai iškraipyta, skirus tam tikrus pavienius atvejus. Leiskite taip pat grįžti prie jūsų komentarų, kurie susijęs su globalizacijos fondu. Jisai buvo paminėtas. Globalizacijos fondas skirtas pirmiausiai kompensuoti darbuotojams arba palaikyti darbuotojams, kurie neteko darbo dėl globalių procesų rinkose. Taigi dabar šitas fondas nėra pritaikytas tokiam nuostoliam, kurie susiję su mm, mūsų aptartą situaciją, ypatingai dėl Rusijos apribojimų. Toliau ketvirtasis punktas Tam tikros kompensacinės priemonės nacionaliniu mastu iš tikrųjų galimos, tačiau turi būti laikomas Europinių statymų. Komisija yra pasirengusi įvertinti galimas valstybės paramos schemas. Aš suprantu, kad tai nėra tobulas sprendimas, tačiau ES šitoje situacijoje iš tikrųjų neturi atskiro biudžeto, kuris leistų koreguoti transporto politiką. Toliau. Kelių transporte ES apskritai turi labai ribotą priemonių arsenalą, išorės politikai vykdyti. Todėl mes tengiamės be abejo bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, stengiant sušvelninti pačias sunkiausias pasiekmes, e, kurios atsirado būtent dėl šitos situacijos. Na ir be abejo būtų pagėdautina, kad greitai normalizuotųsi ES ir Rusijos santykiai, tačiau dabar bijau, kad politinė situacija kol kas E, nieko gero nežada. Ir taip, mes esame pasirengę šitą nuveikti, esame pasirengę bedarbiauti su jumis ir ieškoti galimų sprendimų taip pat ir per PPO. Tai bus tikrai pirmas rimtas žingsnis, kuriuo mes imsimės. Ačiū už jūsų dėmesį. Proszę bardzo, panie pośle. Przepraszam kolegę. Pana Sobermaja. Ačiū, pirmininkė. Aš klausiausi įvykusios diskusijos ir turiu pasakyti, kad irgi nusprendžiau pasisakyti. Tikrai neteisinga uh, E, suteikti žodį kolegom, kolegoms būtent tokią tvarką. Vieni galėjo pasisakyti, kiti negalėjo pasisakyti. Neproporcingai buvo paskirstytas kalbėjimo laikas, tai aš norėjau, kad tai būtų užfiksuota. E, Kolega, atsiprašau, jūsų pavardė buvo sąraše ir tai mano kaltė. Aš tikrai labai atsiprašau. Primkite mano atsiprašymą. Noriu padėkoti poniai komisariai.